Šie žmonės gyvena mūsų kaiminystėje, keli kilometrai nuo mūsų. Ir šie žmonės žvelgia ES ir tikisi mūsų paramos. Dėkoju, aš girčiu, kad e, kolegos jūs palaiko. Visiems dėkoju, balsuosime kaip ir numatyta rytoj. O dabar pereiname prie pono Karas pranešimo dėl sistemos bazės durų direktyvos dėl kapitalo reikalavimų persvarstymo. Ir dabar keturioms minutėms sutikiu žodį pranešėjai ponui Karas. Ir noriu pasveikinti pas mus atvykusi komisijos narį. Geras. Prašau, ponia Karas. Herr Kommissar, meine Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Das... Komisijos nariai, ponė pirmininkė, ponai ir ponios. Šiuo pranešimu Europos parlamentas išreikš savo nuomonę dėl Bazilio 3 ir perduos ją Bazilio banko priežiūros komitetui. Mes išsakome savo nuomonę ir taip pat pateikėme gilės reikalavimus komisijai. Mes reikalavome, kad būtų parengta atitinkama, atitinkamas direktyvos projektas. Aš dėkuoju visiems šešėliniams pranešėjams. Komitetas vienbalsiai pritarė šiam pranešimui. Tačiau pranešimu vis dėlto buvo pateikti keli, tai yra šeši pakeitimai. Trys iš jų yra susijęs su tuo, kad būtina yra atnaujinti bazilių komiteto posėdžius ir juose svarsty, svarstyti naujasnius duomenės. O kiti trys yra susiję su likvidumo rodikliais. Mes manome, kad Mes nemanome, kad turto ir skolų rodiklį reikėtų, prad, naują rodiklį reikėtų pradėti taikyti 2018 metais. Manome, kad tai tikrai būtų nenaudinga. Tačiau yra keli geri pasiūlymai sistemoje bazės 3, kuriems mes pritarėm. Aš <coughs> dažnai manau, kad bazilio komitetai atrodo, kad uh, vis, visi darbai jau padaryti, nepaisant to, kad JAV ekonomikos struktūra labai skiriasi nuo mūsų bankininkystės sektoriaus e, ir ekonomikos struktūros. Tuo pačiu. Tuo pačiu mes dar nesame aiškiai apibrėžę likvidumo savokos. Taigi, gerbėjai ponai ir ponios, be abejo, nesiniai vykusi krizė visiems mums atvėrė akis ir parodė, kad mes turime keisti dabartinę sistemą, turime teikti pasiūlymus, tačiau krizė labai aiškiai parodė, kad mes esame sudūrė, susidūrę su likvidumo krize, o ne kapitalo reikalavimų krize. Nors, e, kaip minėjau, kapitalo reikalavimus reikia griežtinti. Ir reikalauti, kad kapitalo reikalavimai, e, normatyvai būtų e, ties 11 procentų riba. Tačiau neaišku, ar nauji reikalavimai iš tikrųjų pagerins situaciją užimtumo rinkoje. Ir mes norėtume, kad komisija pateiktų konkrečius skaičiavimus šiuo klausimu. Antras dalykas. Bendras poveikis, kurį turės visos e, naujos taisyklės susijusios su e, kapitalo reikalavimai, su Bazilio 3, e, su finansinių mokesčių, finansinių operacijų apmokestinimu nieko nepakeis, jei mes nesižvelgsime į tai, kad mūsų sistema labai skiriasi nuo JAV sistemos. Taip pat reikėtų pažiūrėti, kokia yra mažmininių bankų kapitalo struktūra ir investicinių bankų kapitalo struktūra. Nepamirškime ir likvidumo savokos apibriešties bei reitingavimo agentūrų vaidmens. Ypač po to, kai keli sprendimai buvo pasirinkti JAV. Visus šios dalykus reikia apsvarstyti ir spręsti. Ir tik po to komisija galės pateikti direktyvos pasiūlymą. Ne didysis dvidešimtukas turėtų e, tai spręsti. Pirmiausia, savo nuomonę turi labai aiškiai išsakyti Bazilio komitetas. Ačiū. Tuomet dabar suteikiu žodį komisijos nariui Barnyje komisijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Karas ponios ir ponai. Praėjus keletui dienų po to, kai buvo susitarta Bazelyje, svarbu, kad Europos parlamentas tvirtai išreikštų savo paramą bankininkystės sektoriaus reformai. Tai yra ES turi suvaidinti sav, savo vaidmenį pasaulinėje arenoje. Noriu padėkoti, padėkoti Otmar Karasui ir, jo, ir visam komitetui už sunku darbą, kuris atsispindi šiame pranešime. Jūs aptarėte labai svarbius aspektus ir tie aspektai klausimai bus labai didžiai išnagrinėti prieš priimant direktyvą kitų metų pavasarį. Pone Karas, aš visiškai sutinku su jumis dėl to, kad europietiškos problemos, europinės problemos mums yra ypač aktualios. Europos bankininkystės sektorius netoks kaip kitų regionų ir todėl čia reikia atlikti e, išsame sektoriaus analizę ir užsitikrinti lygias e, galimybės dirbti tarptautiniu mastu. E, bankų, kapitaliza, bankų kapitalizacijos reikalavimai yra ypač svarbus, norint užtikrinti solidų ir stabilų finansų e, sektorių. Ponios ir ponai, jūs puikiai žinote, kad reikia kad reikės taikyti labai, labai, reikės taikyti labai griežtą kontrolę, taip pat e, numatyti spekulacinės veiklos reglamentavimą, bei taip pat e, bankų krizės sprendimo scenarius. Visi šie klausimai aptarti, didžia dalimi jūsų dėka aš kalbu apie e, susitarimą dėl priežiūros, Taip pat noriu Jums pasakyti, kad komisija daro savo darbą ir rengiasi toliau dirbti ir tikimės kitų metų pavasarį, iki kitų metų pavasario būti pateikę Jums ir tarybai mm, visai lė tekstų, kuriais gyvendinsime didžiojo 20-ko rekomendacijas. Būtent todėl prieš keletą dienų pristačiau uh, reglamento projektą dėl išvestinių vertybinių popierių ir prekybos e, neįgytais vertybiniais popieriais, nenupirktais vertybiniais popieriais. Kalbant apie šiandieną, noriu pasakyti, kad, kad pritariu Otmarui Karasui dėl trijų nerimą keliančių dalykų. Visų pirma, e, kai kurios e, bankų taikomos priemonės. Tai yra pirmojo ligmens kapitalas. E, Bazelio komitetas yra numatęs e, tam tikrus reikalavimus šie, tokiems taip veikiantiems bankams, kurie vaidina labai svarbu vaidmenį. Ir mano tarnybos dirba draugė su ekspertais, kad parengtų detalius nuostatus, kad būtų galima tos principus įgyvendinti Europos teisės aktuose. Toliau likvidumo e, reikalavimai ir kapitalo arba likvidumo buferis. Komisija žino, supranta, kodėl tas klausimas yra opus ir problematiškas Austrijai ir Danijai. Komisija taip pat išreiškė susirūpinimą dėl to, kad buvo nesusitarta dėl kai kurių susijusių susitarimų. Mes turime savo nuomonę. Šiuo klausimu toliau dirbsime su Bazilio komiteto nariais, ieškodami sprendimo. Todėl E, apsaugodos obligacijos, taip pat įsiskolinimų ir turto e, kriterijus. Mes norime e, gyvendinti didžiojo dvidešimtuko reikalavimus. Taip pat, kalbant apie antrojo ligmens kapitalą, apie tai, apie tai kaip, kaip finansinės institucijos iš vieno ligmens perkeliamos į kitą. Mes rengėmės dar kartą svarstyti e, peržiūros nuostatas dėl Dėl, sus, dėl kitų susijusių kapitalų taikomų reikalavimų. Susitarimas, kurio pasiekė e, Bazilėje susitikusių centrinių bankų valdytojų grupė, yra dalis reformų ir sudaro dalį sudėtinę dalį reformų, kurios jau gyvendintos. Tai yra svarbus žingsnis priekin ir tai reiks parengti geresnės veiklos taisyklės visų pasaulinių mastų. Naujas bazelio susitarimas prisidės prie naujų nuostatų patvirtinimo bankininkystės sektoriui. Tai yra labai svarbu. Taip pat jos sprendimai e, sieks užtikrinti subalansuotą aplinką ir verslui. Ir taip pat tai užtikrins e, testinį bankų sistemos e, gerė, padėties gerėjimą. Ponios ir ponai, noriu pasakyti, kad susitarimą pasiekti buvo nelengva, kad mano tarnybos buvo, dirbo labai smarkiai. E, Aš tikiuosi, kad didžiojo dešimtuko valstybių ir vyriausybių vadovai pritars šiam susitarimui lakučio mėnesio susitikime. Bet mes visko taip nepaliksime. Toliau išdomėsimės e, bankininkistės sektoriaus reformą. Ir aišku, mes sieksime, kad būtų atsižvelgta į mums aktualius ypatumus ir bruožus. Ir mes atsižvelgsime į bandysime užtikrinti, kad būtų švelgta į Europai aktualius aspektus gyvendinant kapitalo reikalavimų direktyvą. Ir ponia Karasai, mes nuolatos informuosime jūs ir jūsų kolegas. Mes norime, kad direktyva būtų patvirtinta 2011 m. pirmajame ketvirtyje, kad valstybės narės galėtų ją jau gyventi nuo 2013 pradžios. Taip bus suteiktas, bus, jos turės laiko prisitaikyti prie naujų teisinių nuostatų. Bazelio susitarimas yra labai svarbus žingsnis priekin, tačiau dar reikia daug padaryti. Rengėmės jų draugę su jumis ir valstybėmis narėmis atinančiais mėnesiais, kad įgyvendintumėme kai kurias svarbes reformas, kurios yra būtinas po krizės. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad rengiamės būti labai budrus ir stebėti, kaip mūsų pagrindiniai partneriai, ypač amerikiečiai, ir ne tik jie gyvendins reformas. Ir kaip jiems tai seksis daryti laiku. Ir šio mėnesio gale lankysiuosi Junktinėse valstijose ir rengiuosi šį klausimą kelti. Ir galiausiai Dar kartą noriu pasakyti, kad sutinku su jumis, ponė Karasai, kad Europos parlamente turime daug daugiau įtraukti į šį procesą ir baigdamas, jis nori pasakyti štai, kad įsipareigoju nuolatos informuoti jūs, jūsų komitetą ir visus narius apie visus pokyčius Bazelio komitete. Ačiū, ponė komisarė. Na, dabar frakcijų vardu. Pirmiausia, žodį steigiu ponui Gozes, kuris kalbėjo apie frakcijos vardu. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė komisarė. Trumpai tariant, aš e, pirmiausia norėčiau pasveikinti poną Karas puikiai padirbėjus. Aš buvau vienas tų, kurie norėjo, kad tai būtų sava iniciatyva rengiamas pranešimas dar prieš išklausant komisijos pasiūlymą dėl reikiamų teisės aktų tam, kad bazelio susitarimas būtų įteisintas teisės aktais. Na ir taip pat norėčiau pasveikinti pono Karaso darbą su šešėliniais pranešėjais. Tai leido mums susitelkti ties esminiais klausimais Komisarė, aš tų klausimų dabar nevardinsiu ir nekartosiu to, ką jūs sakėte. Svarbiausia, kad tos taisyklės būtų veiksmingos, pragmatiškos ir kad jos būtų taikomos tarptautiniu mastu ir kad nebūtų iškraipama konkurencija. Na ir perinant dabar prie esminio, esminės temos, norėčiau pažymėti didelį skirtumą tarp to, kas yra, realiais, kas yra sakoma ir kaip realiai yra įgyvendinami įsipareigojimai. Ir norėčiau pasakyti, kad ne ES valstybės narės, turiuomenė Junktinės Amerikos valstijos, jos priima sprendimus apie tai, kaip mes dirbame, vertina mūsų darbą. Tuo, tuo tarpu pačios valstijos ne, nesilaiko sprendimų, kurie yra priimti. Na ir grįžtant prie Bazelio konvencijos, svarbu, kad Europos bendrovės nekentėtų konkuruodamos su amerikiečių bendrovėmis, bendrovėmis, kurios nelabai laikosi Bazelio rekomendacijų. Ir ta linkme mažai kas yra daroma. Na ir nuostatos, kurios buvo patvirtintos birželio mėnesį, kurių tikslas re reguliuoti JAF finansus, jeigu galėčiau pasakyti, kurių tikslas buvo sukurti pagrindą sprendimui, jeigu nesilaikoma yra taisyklių ir reikalavimų. Taigi aš tikiuosi, ponė komisarė, kad jūs būsite budrus ir ryštingas ir kad nebus iškraipama konkurencija Europos, prancūzų ar kitų valstybių bankų sąskaita. Labai svarbu, kad bankai grįžtų prie savo esminės veiklos, finansuotų ekonominę veiklą ir kad nebūtų baudžiami. Ačiū, ponas Bulmanas, keturios minutės socialistų vardu. Ponios ir ponai, norėčiau pažymėti, kad Bazelio komitetas panašu yra, na, tokių protingų bankininkų burelis, tačiau jokių būdų tai nėra išminčių komitetas. Ir aš čia nenoriu primesti jokių įstatymų. Ir mes, ponė komisarė, esame įstatymų leidėjai. Jūs tą suvokiate ir mes labai daug dėmesio skiriame tam, kas yra pasiūlyta, kas yra padėta ant stalo. Ir laikas atėjo pažvelgti, kasgi ten yra pasiūlyta. Na ir žinoma, mes norėtumėme, kad tos, norėtumėme, kad tos taisyklės bus sugriežtintos. 20-30 procentų PVP mūsų nacionaliniuose ūkiuose tampa tam tikromis garantijomis, kovojant su ekonominė krize. Na ir aišku, mes turime siekti tokių kapitalo reikalavimų, kurie leistų mums išpristi iš krizės aišku, prieš ciklinės priemonės turi būti taikomos. Ir tos tokios priemonės pasiteisino Ispanijoje jau, jau kurį laiką jos yra taikomos. Nors joms daroma, da, daromos buvo tam tikros kliūtys ir nu, tos priemonės buvo pasiūlytos gan anksti, jos pasiteisino ir bankin, bankų sistema tikrai dėl to nenukentėjo. Priešingai. Taigi yra tam tikrų sistemų ir aš norėčiau labai padėkoti pranešėjui ponui Karasui už tai, kad jis išvelgė tuos labai svarbius klausimus ir savo pranešime tai akcentavo pranešime, kurį mes labai šiltai sutinkame ir pritarėme taip. Reikalingas poveikio vertinimas, gan kompleksiškas poveikio vertinimas tam, kad pažiūrėtumėme, kokius padarinius tai atneša finansų sektoriui ir taip pat kokius padarinius atneša tikrai re realiai ekonomikai. Ir taip pat kreditų finansavimo aspektai smulkioms vidinėms įmonėms irgi yra labai svarbu. Taigi reikalingi tam tikri susitarimai ir bent jau šiuo momentu, šiuo momentu, priešingai negu kad būdavo anksčiau, svarbu, kad tie sprendimai būtų įgyvendinami teisingai. Ne asimetriškai, kaip yra kitose pasaulio vietose. Ir taip pat negalima leisti pasireikšti jokiai diskriminacijai. Tie, kurie nori dirbti su bankų sektoriumi, visos tos sistemos, kurios pasiteisina bankų sektoriuje, privačiajame sektoriuje, tie, kurie nenori įsitraukti į tarp valstybinės kreditinės e, operacijas, neturi būti baudžiami dėl savo sąrangos ir ar sistemos solidumo štai ką reikia patobulinti, reikia pažiūrėti praktiškiau į situaciją. Bankų sektorius yra labai naudingas sektorius, jeigu su juo teisingai elgiamasi. Yra gausybė aspektų, apie kuriuos kalba Bazelio komitetas ir panašu, kad tos diskusijos dar nesibaigia. Ir mes tikrai nenorime taikstyti su viskuo, kas ten vyksta. Norime pasirūpinti, kad būtų užtikrinama reali vertė, kad būtų galima absorbuoti nuostolius, kad būtų galima užtikrinti tvarę sistemą, kurios reikalauja pranešėjas. Tai yra esminė mūsų pozicija ir tai mūsų, yra mūsų atspirties taškas. Mes norime sumažinti sverto koficijantą, norime, kad būtų atsižvelgiama į svarbius dalykus ir mes sprendimą priimsime remiantis e, rezultatais, ponia komisarė. Tikimės gero bendradarbiavimo su jumis. Dėkuoju, dabar dviems minutėms žodis sutikimas poniai Beuls. Komisarė, kai mes balsavome dėl priežiūros, aš tuomet pasakiau, kad mūsų teisės aktai yra kaip šveicariškas sūris, kuriame yra daug skilių, daug gražių žodžių, tačiau nieko mes nepasieksime. Na ir visai neseniai bankininkai susirinko ir tam, kad apsvarstytų naują Bazilio 3 reformą. Lankstumas, štai buvo pagrindinis e, žodis. Nacionalinis lankstumas, nacionalinės priemonės. Ir buvo paleistas tikras žvėris iš narvo. Kai tik tai mes padidiname lankstumą, iš karto padidėja ir sūrio skylės. Uh, Aš nelabai suprantu, kodėl Europa turėtų būti vaikas, kurį nuolatos prižiūri Bazilio komitetas. Komitetas netam yra skirtas ir Bazilės 3 yra netam skirtas. Didysis dvidešimtukas labai aiškiai suformulavo tikslą. Bankai turi būti atsparus galimoms krizėms. Ir, ir visi suprantame, kad kapitalas yra tam labai reikalingas. Na, aš e, nenoriu ignoruoti dabartinės situacijos ir kaip kiti Aš tikiuosi, kad mes ateityje galėsime pamatyti makroekonominius vertinimus, e, bendros e, e, makroekonominių veiksnių analizės. Ir jūs ir komisijos narys Ren pažadėjote, kad jūs atsižvelgsite į mūsų reikalavimus, kai vyko jūsų klausimai Europos parlamente. Tačiau mes matome, kad jūsų agregatai yra Atsiprašau, bankų suvesniai ir rodikliai yra niekam nežinomi. Ir kas iš tikrųjų viską vyksta, yra visiškai neaišku. Komisarė, likvid, likvidumo priemonės nebuvo galutiniai spręstos. Ir aš manau, kad e, mes dar turėtume labiau valstybės narės paskatinti mažinti e, savo skolas kitoms šalims ir neturėtume visko apibriežti e, priežiūros teisės aktuose, nes tai tikrai pakenks mūsų priekybai tikruoju turtu ir ūkiui. Ačiū, ponė Baus. Dabar žodis poniui, ponui Lamberts. Donc, en aucun cas, constituer le périmètre maximal. Taigi, ar dabartinėmis aplinkybėmis ES užsimojo pakankamai plačiai bazalių komitetu kai kas sako, atsargiai galite mm, pasielgti taip, kad ims grėsti rizika mūsų konkurencingumui. Tačiau aš atsakau tokiems, bet juk mūsų ekonomikos gyvybė iškilo pavojus. Mums reikia užsitikrinti lygias veiklos galimybės. Rinktinės valstijos renkasi tuos sprendimus, kurie jiems yra parankesni ir tikriausiai konsensuso čia niekada nepa, nepasieksime. Kitas dalykas, visi pereinamieji laikotarpiai turi būti riboti. Aštuoneri metai mūsų galva yra per, per ilgas laikotarpis. Ir dar vienas dalykas, kuris nenumatytas, tai sąlygos siejamos su dividendais ir premijomis. Būtų tikrai nepriimtina ir nepadaru, jei bankai skūstusi dėl, dėl kapitalui keliamų reikalavimų ir kita vertus ir toliau mokėtų didelės premijas. Dar vienas dalykas, noriu ką pasakyti bankams. Tie bankai, kurie dėjuoja, kad ne, nebeįmanoma dirbti ir užsitikrinti tokias maržas, kurias užsitikrindavo auksiniais metais, atsakau už tai, kad visi, kurie dirba realioje ekonomikoje, turi tenkintis tuo, ką gauna, tai yra 2-3 procentų marža kiekvienais metais. Nieko gėdingo čia nėra. Todėl, manau, taip pat noriu pasakyti, kad pobuvis baigėsi. Ford, the... Ačiū, dabar žodžiu suteikiu poniai Vicky Fords. Krizė dar nesibaigė. Praėjusią savaitę Arijoje bankai vėl kreipėsi pinigų iš mokesčių mokėtojų kišenės. Negalime toliau leisti, kad mokesčių mokėtojai gelbėtų bankus. Jie turi prisimti riziką, bet jiems reikalingas ir likvidus kapitalas. Tai yra sudėtingas dokumentas. Noriu padėkoti ponui Karasui Iš daugelio pakeitimų, kurie buvo pristatyti, yra aišku, kad parlamento nariai nori domėtis visomis e, smulkmenomis ir išsiaiškinti, ką jos reiškia ir, ir, ir, ir suvokti visą finansinių terminų kalbą. Noriu pasakyti štai ką poveikio vertinimo studija Bazeliui parengta. Tačiau viskas yra taip įslaptinta, kad mes negalime su jie susipažinti. Ji, ji bus skirta tik bankams. O kai sudarome tarptautinės sutartis, turime užtikrinti, kad jos būtų gyvendintos vis, visame pasaulyje, ne tik čia ir Wall Street'e. Ir daugybė. E, e punktų man kelia abejonių 43a nauja nuostata. Taip, iš tikrųjų, Bazelis turėtų domėtis, kaip maži bankai remia vienas kitą. Tačiau, perskaičiusi tekstą anglą, anglų kalbą, aš padariau išvadą, kad ta, tokia galimybė užbėgama už akių. Taip pat manau, kad bus judama link privalomų reikalavimų dėl įsiskolinimų ir turto santykio. Tačiau tai, kas buvo praeitie, nebegali vykti ateityje. Bet svarstykime, nagrinėkime visą tai viešai. Nebandykime visko apeiti prisidengdami išimtimis, nes tai tikrai paskatins negatyvę mm, praktiką, o ne pozityvėje. Ačiū, ponia Ford. Dabar periname prie kitų kalbėtojų. Pirmiausia, ponia Luling, dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui Otmarui Karasui už puikų darbą. Ir visiškai pritariu jo požiūriui šio sudėtingų klausimų. Ir visgi per tas dvi minutės aš čia norėčiau gal akcentuoti vieną klausimą, kuris irgi buvo iškeltas pranešime ir kuriam reikia skirti daugiau dėmesio. Tai yra konkretaus likvidumo standarto. Fanbreeder klausimas. Turime pripažinti ekonominius e, teisinius fanbriefe e, standartus ir niuansus. Šis bankas e, yra svarbus, svarbi, svarbus veikėjas šiuolaikinėje ekonomikoje ir Bazelio komiteto išvado šiuo klausimu turės neigiamo poveikio Europos ekonomikai, lyginant Europos ekonomiką su kitomis stambiomis ekonomikomis, kaip kad JAV. Na ir aš sveikinu tai, kad Liepos 26-osios susitarimas Bazelio komitete. Fan briefe nustato labai e, lakius e, likvidumo koficiento reikalavimus. Ir aš norėčiau paraginti Bazelio komitetą ir komisiją plačiau pripažinti šią finansinę priemonę tam, kad būtų galima užtikrinti tinkamą tinkamo kapitalo diversifikavimą ir kad būtų galima išvengti rinkos iškraipimų. Ši finansinė priemonė, kuri yra labai susijusi lab, su labai maža rizika, gali su, sukurti palankę aplinką. Ačiū, poniai Luling, ponia Podimata. Ačiū. Pone pirmininkė. Visi žinome kad šis pranešimas, kuris yra šiandien mums, kurį šiandien aptarėme, susijęs su Bazeliu 2, turėjo iškirsti <clears throat> kelią kriziai, kuri atskleidė daug finansinių problemų. Na ir dabar mes supratome, kad svarbu sugriežtinti taisyklės, kapitalo reikalavimus ir taip pat e, sugriežtinti taisyklės dėl esamų priemonių priežiūros. Taigi Bazelio komitetas priemė sprendimą dėl esminių aspektų susijusių su kapitalo reikalavimais tam, kad sistema būtų tvari. Ponas Karasas savo pasisakymę palėtė labai svarbius klausimus, į kuriuos reikia atsižvelgti, būtent Europos rinkos ypatumai. 80 procentų paskolų yra susijusios su skolinančiomis institucijomis. Ir Europos parlamento pozicija turi įsilieti į tą, tas bendrasias diskusijas ir turime pasirūpinti, kad visos Europos obligacijos patektų į taisyklės, nepaisant atliktų vertinimų. Na ir norėčiau priminti, kad tos naujosios priemonės dėl kapitalo reikalavimų vis dar yra šiek tiek problematiškos, turi tam tikrų spragų, trūkumų. Yra priemonių, kurias reikia sugriežtinti, pavyzdžiui, rinkos priežiūros priemonės, kurias mes tvirtiname. Taip pat reikalingas geresnis koordinavimas tam, kad būtų galima išvengti krizės ateityje. Tačiau nesustokime ties tuo. Pamastykime apie tolesnę ateitį. Neapsiribokime vien tik tai priežiūrą, pagal, pakalbėkime apie kitas rinkos kitus elementus, kitus aspektus, kurių nekontroliavome anksčiau, pavyzdžiui, reitingo agentūros. Aš manau, kad teks numatyti taisyklės, kurios būtų taikomos tiems sektoriams, kur trūksta skaidrumo einamojų momentų. Ir labai svarbus stebėti situaciją, ir jūs minėjote 20-ko, viršūnių 20-ko susitikimą įvyksiantį Seulę, taigi labai svarbu, kad būtų institucija, kuri panalizuotų finansinių sandorių mokestį ir mes neketiname bausti bankų, tiesiog bandome nusiųsti labai aišku signalą Europos piliečiams, piliečiams, kurie dabar turi sumokėti tos finansinės ekonominės krizės sąskaitą. Turime pasirūpinti, kad našta būtų paskirstyta sažiningiau ir tolygiau. Dėkuoju, toliau panas Vanders. Gerbėjai kolegos, Jei banko kapitalas yra didesnis, jis yra atsparesnis galimiems nuostoliams. Bazilio komitetas nori, kad visa sistema būtų pagrėsta stabilumu. Tačiau manau, kad neįspręsta dar sisteminės rizikos problema. Aš e, pritariu ponui Keras ir e, pritariu tam, ką jis sakė, bet tai, kad kapitalas, nusat kapitalą reikia atsižvelgti į sisteminius dalykus. Pasaulio bankų sistemos pokyčiai taip pat negali būti ignoruojami. Turime pakoreguoti ir savo požiūrį iš skolų ir nuo savo turto rodiklius. Mes norime privalomų normatyvų, bet bet kuriuo atveju tokie normatyvai turėtų būti taikomi visame pasaulyje. Mes nenorime, kad bazilė suformuluotų gražias taisyklės ir po to jos nebūtų įgyvendintos, todėl reikia nustatyti tokius normatyvus, kuriuos realiai galima būtų įdėkti. Ponas Nitras, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas savo iniciatyvą parengė pranešimą ir aš dėkoju šio dokumento autoriui. Per pastarąjį dešimtmetį mes išgyvenome nepaprastą naujų finansinių priemonių kūrimo bumą. Ir būtent šios naujos finansinės priemonės šiandien ir nulėmė situaciją finansų rinkoje. Tokiamis sąlygomis mums reikia aiškiai suvokti, kas vyksta finansų rinkose finansinės priemonės tapo tokios sudėtingos, kad e, šiandien niekas jau nebesupranta, kaip jos iš tiesų veikia. Net patys prižiūrėtojai, bankų sistemos prižiūrėtojai ir reguliuotojai negali aiškiai mums to paaiškinti. Situacija yra labai sudėtinga. Ir akivaizdu, kad priežiūros yra per mažai. Finansų institucijos nuolatos auga, o tai reiškia, kad kontroliuoti jas ir prižiūrėti darosi vis sunkiau. Matome, kad finansų sektorius yra nepakankamai prižiūrimas įvairiausiais e, aspektais. Taigi, mes turime visą dėmesį skirti finansų sistemų stabilumui ir saugumui. Ir Bazilio 3 susitarimai reglamentuos kapitalo struktūrą. Ir aš džiaugiuosi, kad e, Bazilio komitetas sureagavo į mūsų ištikusios problemas. Kai kas teigia, kad uh, kapitalo rodikliai yra nepakankamai griežti ir nepakankamai veiksmingi. Todėl aš manau, kad mes turime šią problemą skirti daugiau dėmesio ir labiau derinti banko kapitalo struktūros standartus ir rodiklius. Ačiū, ponas Liudvikson. Ačiū, ponė pirmininkė. Daugeliu požiūrių uh, naujos kapitalui keliamų reikalavimų direktyvos rengimas yra geras dalykas, mes einame priekin. Bazelio 3 pažanga yra siejama su, su siekiu užtikrinti sektoriaus stabilumą ir saugumą. Mes svarstame subalansuotą pranešimą, bet aš noriu aptarti keletą dalykų, kur mes galėtume aiškiau suformuluoti savo siūlymus. Be abejo, svarbu per daug spaudimo bankams nedaryti ir numatyti ir numatomas gana trumpas įgyvendinimo laikotarpis. Kita vertus, reikia elgtis taip, kad viskas nevyktų per nelik lietai, juk mūsų tikslas užtikrinti, kad bankams būtų užsikrintas reikalingas stabilumas tuo atveju, jeigu e, iš, tektų susidurti su dar vienu ekonomikos nuosmukiu. Tačiau 2018-ieji mane verčia, tada verčia mane abejoti, ar tikrai bankams pavyks. Toliau, gyventinant, reikia bendradarbiauti su jungtinėmis valstybėmis ir kitais regionais. Žinoma, mūsų siekis būtų pa, užtikrinti, kad pasaulio bankų sektorius būtų stabilus, ne tik viena jo dalis. Ir galima to pasiekti. Tai- o tais atvejais, kai gyvendinimas vyktų lietai, tai tai pakenktų visam procesui visame pasaulyje ir, ir sukeltų susijusią riziką nuolatiniai bankų atsparumo testai yra būdas išsiaiškinti senoviškai, ar bankai dar stabilus. Ir manau, kad kriterijai numatomi dėl, bank, dėl kapitalų keliamų reikalavimų yra geras dalykas. Ir todėl, kalbant apie finansinį sektorių, mes rengiamės ypač atidžiai sekti, kaip viskas čia keisis, nes, čia, nes tai viskas yra labai svarbu. Ačiū ponas Šmitas vienai minutiai. Ačiū ponė pirmininkė komisarė. Šios naujojos bazelio taisyklės siekia numatyti stabilumo ir augimo pagrindą. Bankams reikia daugiau prieigos prie kapitalo ir mes tose taisyklėse suteikėme bankams galimybę prisimti riziką, tam tikroje sistemoje. Įsiskolinimų ir turto kriterijus, koficijantas yra skirtas užtikrinti, kad mes nebaustume e, veik, už veiklą, kuri yra susijusi su žema rizika. Šiaurės šalyse e, yra problema susijusi būtent su šiuo klausimu. Ir visi klausimai, kuriuos aptarė Bazelio komitetas, yra aktualūs, tačiau bendras jų poveikis, išvadų poveikis gali pristabdyti augimą. Aš tikiuosi, kad komisija parengs poveikio vertinimą dėl augimo perspektyvų Europoje. Ir jeigu visos tos bankininkistės sektoriaus taisyklės įsigalios, mes turime žinoti, kas bus. Naujos taisyklės ir daugiau reglamentavimo ne visada yra teisingas atsakymas, komisarė. Dėkoju, ponui Šmit. Na, o dabar pabaigai norėčiau suteikti žodį ponui Kančiai ant dvi minutės. E, pone Kančian, gal galėtumėte kal... išjungti mikrofoną arba tiesiog perėti prie kito, nes problemų yra su tuo mikrofonu. Tikiuosi, kad dabar girdite mane geriau. Puikiai. Pirmininkė, komisarė. Dėkoju ponui Karasui, kuris puikiai padirbėjo. Aš manau, kad mes bejėgiškai stebėjome tą rimtą pasaulinę ekonominę finansinę krizę, kuris siautėjo pastaraisiais metais. Viskas galėjo būti dar blogiau. Na ir šiandieną ES yra pirmose fronto linijose. Naujoji komisija ketina surenkti revoliuciją ir tokiu būdu užtikrinti stabilumą, tikrinti situaciją. Ir per pastarą, per ankstesnę plenarinę sesiją mes pritarėme uh, tam, kad Europoje būtų numatyti tam tikri ekonominiai saugikliai. Buvo pateikti pasiūlymai dėl išvestinių vertybinių popierių, kitų finansinių produktų, taip pat e, finansinių sandorių mokestis ir kiti dalykai. Na ir dabar laukiame galutinių komisijos pamastymų. Komisarė, taigi nesimeskime nuo vieno ekstremalumo prie kito, pažvelkime ir palaukime, kaip viskas klostysis tam, kad tie įstatymai, tie reglamentai nestabdytų ekonominio augimo. Aš manau, kad griežtumas ir biurokra biurokratija nepasiekė tinkamų rezultatų. Dabar mums labiausia reikia stabilumo, tiesa, bet taip pat, lygiai taip pat mums reikia augimo, augimo, augimo. Pirmininkas Baroso tą pasakė šioje salėje. Su Bazeliu 3 mes tarsi bandome žengti tą linkmę, kai, vis, kai, kai visi turės būti, visus turėsime laikyti atsakingais ir turime vis tiek nepamiršti ir augimo, ir smulkių vidutinių įmonių, kredito institucijų, bankų, nes tai yra tos įstaigos, kurios dirba su žmonėmis ir skolina pinigus pagal e, spontaniškus pasisakymus ponas Keli. Vieną minutę. Visi pritarė tam, kad reikia bankų sistemą sugriežtinti, padaryti atsparesnę. Ir pono Karaso dėka mes suvokėme, kad e, pagal bazelio pasiūlymus nėra vienodų sąlygų. Kol nėra vienodų sąlygų, negalima konkuru konkuruoti ir kyla pavojus, kad įsimuši daug įvarčių savo. Ir buvo akcentuojama, kad amerikiečiai, europiečiai kalba skirtingą kalbą. Ir Amerikoje rinka yra finansuojama iš kapitalo, o Europoje iš skolintų lėšų. Ir mes tą puikiai žinome Airijoje, kur bankai tiesiog negali skolinti lėšų smulkioms ir tinėms įmonėms ir gyvybingos smulki, smulkios vidinės įmonės susiduria su problemomis dėl to, kad trūksta kreditų, negauna paskolų. Na ir mokesčių mokėt, mokėtojai turi išpirkti tuos bankus galiausiai ir taip pat finansuoja tas atleistų darbuotojų e, išmokas ir taip toliau. Taigi reikia daug dar, daug ką, daug ką reikia dar nuveikti, kad būtų atkurta pusiausvyrą. Na ir aš esu padrasintas e, to, ką pasakė komisaras. E, tikiuosi, kad pusiausvėra bus teisingai atkurta, bus sukurtos vienodos sąlygos ir tuo met jau e, mušime įvarčius į priešininko vartus. Dėkuoju, toliau kalbės ponas Barnie, kuris tikiuosi pakomentuos visas išsames pastabas. Ačiū. Pirmininkė, dėkuoju visiems, kad šiandien pasisakė šioje diskusijoje. Dėkuoju už jūsų mintis, už jūsų paraginimus ir už jūsų prašymus. Mes viską pasižymėjome. Ponas Šmit, ponas Klins, ponas Lundviksen ir ponas Keller kalėjo, kalbėjo apie kalibravimą. Na, mes tą ir stengiamės daryti. Trim būdais. Pirmiausia, mes kūrėme protingas Bazilio 3 taisyklės ir stengsime jas įdėkti per protingą laiką, nesugriaunant dabar jau sukurtos sistemos. Antra, Bazilio taisyklės taip pat turi būti suderintos su kitomis taisyklėmis. Nes, kaip pažymėjo didysis dvidešimtukas, mes turime prisitaikyti prie galimų būsimųjų krizių Ir ponas Kelleris kalbėjo apie tai, kad situacija e, Junktinėse Amerikos valstijose yra visiškai kitokia. Ne, tačiau ne, nepamirškime, kad mes, mūsų bankai finansuoja mūsų ūkį kur kas daugiau nei tai daro JAV bankai. Mes neturėtume nuolatos dairytis į Junktinės Amerikos valstijas. Pone Lambert, Lambert, aš taip žiūriu jūs Aš jums sakau, kad mes nelauksime tol, kol JAV padarys taip, kaip mes reikalaujame. Aš po to pakomentuosiu dar Junktinių Amerikos valstijų klausimą. Aš nenoriu sakyti, kad ir mes norime dėlsti. Ne. Mes norime gerinti visas turimas taisyklės kursime, dabar kūrėme Bazilio 3 taisyklės, gal ateityje kursime ir Bazilio 4 taisyklės. Neturime elgtis pernelik naiviai, bet kartu ir negalime užbėgti vykiams už akių ir iš karto pasakyti, kaip elgsis amerikiečiai. Pone Goze, taip, aš taip pat pasižymėjote, apie ką jūs kalbėjote. Ponas Kačian kalbėjo apie finansinį nestabilumą ir tai, kad tai labiausiai sumažina mūsų ekonominį augimą. Taip, iš tikrųjų, mes ir stengiamės sukurti ekonominio stabilumo sąlygas. Beje, tą darome ir savo santykiuose su Kinija. Taip pat pasižymėjau, kad kolegos minėjo, kad jog būtina tęsti ir makroekonominius, ir makro, mikroekonominius tyrimus. Jūs visiškai teisingai sakėt, kad galiausiai teisės aktus priimsime, priimsite jūs ir taryba, nes, o ne Bazilio komitetas. O mes savo ruoštų pateiksime atitinkamą teisės akto pasiūlymą, kuriam mes tikimės jūs pritarsite. Ir mes be abejo jį svarstysime su jumis. Pone Baus, jūs visiškai teisingai pasakėte, kad Jei dirbsime, kaip e, dirbome iki šiol, tai to tikrai ilgai neišgyvensime. Bankininkai labai dažnai turi pernelik trumpą atmintį ir jie teigia, viskas krizė pasibaigė, taigi galime dabar atsipalaiduoti. Ne, mums toks požiūris yra visiškai neprimtinas. Mes nebegalime žaisti pagal senas taisyklės. Didesnė kapitalo struktūra, kurią ir turėtų su, sukurti. Bazlio 3 taisyklės ir yra tam skirta. Krizių valdymas, rizikos fondų valdymas ir reguliavimas. Tai yra aktualūs klausimai. Privatus turtas, išvestiniai vertybiniai popieriai, priekyba skolintais vertybiniais popieriais. Visos šios problemos buvo paminėtos. Ir visą šią veiklą reikia reguliariai pri, e, prižiūrėti. A, dar vienas dalykas, ponė Lambertai, jūs kalbėjote apie dividendus, kuriuos išmoka bankai. Ir kad tai kenkia kapitalizacijai. Šią problemą mes bandome spręsti, pritaikydami kapitalo, e, sudarydami kapitalo buferį Ir mes esame nustatę konkrečias nuostatas, yra nustatytos taisyklės ir nuostatos tam skirtos. Ir jas esas perkelsime į, į mūsų pasiūlymą dėl teisės akto. Mes iš tikrųjų turime sukurti fondą, į kurį bankai neštų lėšas. Ir tuomet iš to fondo mes galėtume uh, padėti tiems bankams, kurie atsiduria sudėtingoje padėtyje. Taigi bankai mokės už bankų problemas, o ne mokesčių mokėtojai. Pone Liulink. Likvidumo rodiklis turėtų būti 40 procentų. Taip, tai būtų tikrai tinkamas buferis, tinkama atsvara, rizikos atsvara. Kai kas kalbėjo ir apie tai, kad nebegalime turėti uh, bankų, kurie yra pernelik dideli, kad žlugtų. Apie tai kalbama JAV. Tačiau nepamirškime, kad JAV bank, bankų sistema labai skiriasi nuo mūsų sistemos. Šią problemą reikia spręsti pasaulio mastu. Ir kol kas to nesugebėjo padaryti nei didysis dvidešimtukas, nei kitos institucijos. Ponas Nitras kalbėjo apie, apie tai, kad esma turi vaidinti svarbu vaidmenį. Ir būtent dėl Europos, Sąjungos, dėl Europos parlamento pastangų mes užbra, uždrausime toksinių blogų E, blogo turto turėjimą. Taip, tai, ką padarėme iki šiol, yra tik pirmieji žingsniai. Ir taip pat mes tai e, ketiname reguliuoti reitingų agentūras. Buvo paminėta ir tai, kad rinkoje yra pernelyg daug koncentracijos. Mes šią problemą patikėsime finansų ministrams ir tikimės, kad jie finansų ministrų taryboje ieškos sprendimo. Ponas Šmit taip pat kalbėjo apie bendrą poveikį mūsų ūkiui. Ir, kaip minėjau, mes jas bandome spręsti pritaikydami tris minėtus kalibravimo būdus. Ačiū. Komisijos nariui dabar žodis suteikiamas pranešimo autoriui. Šios diskusijos labai aiškiai atskleidė mums visiems, jog mums pavyko labai aiškiai suformuluoti, ko mes tikime šioje srityje. Noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo diskusijose, taip pat ir jums, komisarė. Procesas dar nesibaigė, mes dar negalime užversti paskutinio lapo. Turime nepamiršti, kad kad bankinės struktūros Europoje ir, ir bankinės struktūros Junktinėse valstijose yra netokios pat. Mes pradėjome teisėkuros procesą, tačiau Bazelio procesas riboja mums suteiktas teisės teisėkuros procese. Mes pageidautume, ko kito, jei nebūtume rengę šio pranešimo, mes jau turėtume galimybę išreikšti savo nuomonę. Mes kalbame apie didįjį dvidešimtuką, apie mes turime siekti, kad tas rytis būtų demokratizuota pasauliniu mastu ir nebelaukti nieko. Ponios ir ponai, reikia, kad Bazelis 3 ir kapitalo. E, indėliams tai, taikomi reikalavimai būtų susijęti. Taip pat turime atidžiai stebėti procesus jungtinėse valstijose. Likvidumas turi būti apibrieštas, tik tada priminėsime sprendimą. Jungtinėse valstijose galiu atitinkamas įstatymas šioje srityje, tačiau jiems iškyla problemų gyvendinant jį su likvidumu. Uh, ir jų, jų turės e, ateityje. Todėl dabar, e, kalbant apie išorės, išorės skelbiamus reitingus, jie bando įtraukti ir taikyti papildomus išorinius kriterijus, tokius kaip kainos stabilumas. Turime la, būti labai atidus šioje srityje. Ir užbaigdamas, komisarė, noriu kreiptis į Jūs ir, ir noriu pasakyti, kad mes laukiame poveikio vertinimo studijos, kurią komisija pažadėjo parengti. Mes norime ją išdalinti valstybių ir vyriausybių vadovams, nes mastas visų šių procesų, apie kuriuos kalbame, jų galimas poveikis turi būti iki galo suvoktas ir, ir įsisamonintas. Mes turime informaciją pateikti nacionaliniams parlamentams ir turime įtraukti nacionalinius parlamentus į tai, į ką darome čia. Ačiū ponia Karas, baigiame diskusijas, balsuosime rytoj. Dėl šio pranešimo dabar periname prie kito klausimo. Ponas Barnie pasiliks šioms diskusijoms taip pat. Na.